Ponios Kabizon Rūs parengtas pranešimas dėl Europos ombudsmeno veiklos 2014 metais. Aš norėčiau pasveikinti Emilio Radį, realiai prisijungusio prie mūsų posėdžio Europos ombudsmeną ir taip pat poną Timer, Timersmaną. Pranešėjai dabar sutikimas žodis keturioms minutėms. Senora prezidenta, gracias komisario ir compañero. Dėkuoju, ponia pirmininkė ponė komisijos narė. Eurobarometras rodo, jog 40 procentų Europos piliečių nepasitikė Europos institucijomis. Ir ombudsmenui siunčiamuose skunduose kalbama apie blogą administravimą, kitas problemas. Tarp kitų teisių yra ir numatyta teisė piliečiams į informaciją. Ir tokiu atveju piliečiai turi būti informuojami, kitako ir dėl blogo administravimo, nes tai susiję su pasitikėjimu Europos institucijomis. Ir ombudsmeno vaidmo šiame kontekste taip pat yra labai svarbus. Aš e, džiaugiuosi, jog e, ombudsmenis ir e, jos komandos atliktas darbas iš tikrųjų yra kokybiškas. Europos ombudsmeno tarnyba išnagrinėjo daugiau nei 2000 skundų. Bendras nagrinėjimo laikotarpis buvo 11 mėnesių. 17 peticijų atsiustų buvo susijusios e, su Europos pilietybės e, klausimais. Norėčiau taip pat pabrėžti, jog e, yra pasistumėta į priekį skaidrumo aspektu. Komisija ėmė gyvendinti vidinę procedūrą, užtikrinant skaidrumą su e, skaidrumą lo, lobistų organizacijų e, kontekste ir yra taikomas privalomas registras dabar. Taip pat norėčiau paminėti, paminėti šiame kontekste ir kitus aspektus, e, sanglaudos politikos aspektus, e, migracijos politiką, migrantų gražinimo klausimus. Apibendrinant, galime pasakyti, jog e, ponė ombudsmenė tikrai atliko labai kokybišką darbą, kuriuo galime džiaugtis. Taip pat norėčiau pabrėžti, jog e, ir toliau turi būti dedamos pastangos tobulinant darbą ir siekiant numatytų tikslų ir e, įtvirtinant Europos pilietiškumą. Turime siekti, jog sveikatos apsaugos srityje būtų užtikrinta geresnė prieiga piliečiams prie e, duomenų. Toliau, interesų grupių registras. Reikėtų daugiau skaidrumo šioje srityje taryboje. Taryba turėtų imtis teisėkuros priemonių dėl nediskriminavimo principo įgyvendinimo. Taip pat e, turime siekti veiksmingesnio Europos pilietybės iniciatyvos įgyvendinimo. Mums reikia teisėkuros priemonių siekiančių tikslo. Galiausiai noriu padėkoti ombudsmenui už e, atliktą darbą, taip pat padėkoti peticijų komiteto kolegoms už e, kokybišką darbą ir puikią darbo atmosferą. Visi pakeitimai buvo kompromiso objektas ir jie buvo priimti. Dėkuoju poniai. Kabezon, dabar žodis e, Europos ombudsmeniai. Uh, Ačiū labai gerbiamą pirmininkę, norėčiau padėkoti ir poniai Kabezon Ruiz ir kitiems šešėliniams pranešėjams už jų atliktą darbą, rengiant pranešimą. Na ir E, Paspristatytas tekstas rodo, kad yra palaikoma mano strategija ir darbas, kurį atlieku e, Europos ombudsmeno biure. Kaip jau nekartą esu sakiusi, mano biuras negali funkcionuoti be to pozityvaus parlamento indėlio. Na ir iš ties tą jūsų paramą neretai gaudavome tada, kai ji būdavo gyvybiškai svarbi. Pas mus yra mažiau nei 80 darbuotojų, biuras nėra didelis, tačiau mūsų misija yra labai svarbi. Mes tarnaujame Europos piliečiams ir aš esu pasirengusi ir toliau stengtis, kad ES institucijos atlaikytų tą didžiulį spaudimą ir lūkesčius kuriuos į mus deda ES piliečiai, ypač tokiu sudėtingu metu. Norėčiau padėkoti peticijų komitetui už jų nuolatinį bendradarbiavimą ir paramą. Na ir nors mūsų vaidmenys yra skirtingi, tačiau papildantis vienas kitą. Ir mes dirbame tiesiogiai savo piliečiams, nes būtent į mus jie kreipiasi ieškodami pagalbos ar norėdami apginti savo teisės. Kaip uh, Ponas Timermansas e, minėjo, teisės viršinybė ir demokratija yra svarbus principai, kuriuos privaloma intensyviai ginti visoje sąjungoje. Na ir aš pati antrą kartą e, kaip Europos ombudsmenė e, kreipiuosi Europos parlamento narius. Taip pat esu dalyvavusi ir e, komitetų, tokių kaip peticijų, biudžeto, užimtumo, civilinių, pilietinių teisų komitetų posėdžiuose. Ir kiekvieną kartą tai buvo itin naudinga patirtis, naudingos rekomendacijos ir parama. Džiaugiuosi, kad tai padėjo parengti tą strategiją, kurią dabar įgyvendiname. Taip pat norėčiau padėkoti peticijų komitetui už tai, kad uh, E, teigiamai atsižvelgta į tą strateginį darbą susijusią su um, vykdomais tyrimais. Ir tas strateginis požiūris į tyrimus yra labai svarbus kalbant apie dialogų užmėsgymą aukščiausių lygių ir taip pat apie pagalbos suteikimą institucijoms, kad būtų pasiekti aukščiausiai manomi viešojo administravimo principai. Na ir mano biure vykdomos veiklos pagrindas yra gaunami skundai. 20 procentų dažniausiai yra susiję su tuo, kad ne, neduodama teisė susipažinti su dokumentais. Man atrodo, kad skaidrumas ir teisė susipažinti su dokumentais yra neatskiriama e, demokratijos ir demokratinės atskaitomybės proceso dalis. Europos Sąjungoje yra nustatyti aukštesni standartai nei daugumoje valstybių narių, tačiau atsižvelgiant į sąjungos mastą taip ir turėtų būti. Ir manau, kad reikėtų siekti netgi aukštesnių standartų. Norėčiau padėkoti Soledat Kabezon Ruiz už tai, kad pristatė ir probleminius aspektus susijusius su tuo, kaip, pavyzdžiui, tarnybų pareigūnai išeina į dirbti į privatų į sektorių ir taip kyla interesų konflikto grėsmė. Mano biuras taip pat su tuo dirba, pasiekėme neblogų rezultatų ir be to komisija pirmą kartą paskelbė um, vyresniųjų pagrindų pareigūnų sąrašą su konkrečiais vardais ir pavardėmis. Ir ten yra išvardinti tie pareigūnai, kurie dabar dirba privačiajame sektoriuje. Na ir kasmet toks sąrašas bus skelbiamas. Norėčiau padėkoti biudžeto kontrolės komitetui už jų dėmesį tokiam svarbiam klausimui. Pranešime taip pat kalbama apie tą pažangą, kuri buvo pasiekta komisijoje e, po e, po to, kai kreipėmės į juos dėl TTIP dėrybų skaidrumo. Mano nuomonė tai yra labai puikus pavyzdys, kaip ombudsmeno biuras, parlamentas gali dirbti kartu siekdami geresnių rezultatų piliečių vardan. Kalbant apie labisnės veiklos skaidrumą, tai taip pat yra vienas iš mūsų prioritetinių veiklos skirtinių akmenų ir norime, kad kuo daugiau teigiamų pokyčių būtų pasiekta. Na ir su tabako pramonė susiję klausimai, kurie netrukus bus aptariami ir jūsų plenarinėje sesijoje dėja ten procesai nėra tokie teigiami ir nebuvo pasiekta tokių gerų rezultatų bendradarbiaujant su sveikatos generaliniu direktoratu. Tabako pramonė neretai yra suvokiama kaip ta pramonė, kuriai yra taikomas kažkokios tai išskirtinės taisyklės. Bet kuriuo atveju dabar dirbame su e, Europos centriniu banku dėl skaidrumo taisyklių ir jų valdyba netrukus paskelbs e, to darbo rezultatus. Norėčiau padėkoti e, banko pirmininkui Mario Draghi už bendradarbiavimą, tai yra labai svarbu, kalbant apie visuomenės pasitikėjimą. Be to tikiuosi netrukus gauti atsakymą iš komisijos dėl ekspertų grupių ir dėl kultų, e, kultų, žemės ūkio direktorato, e, direktorate vykstančių procesų. Pritariu, kad reikėtų ir privalomo registro, e, pagal kurį būtų numatytos sankcijos, taip pat finansinio skaidrumo taisyklės ir kad būtų iki galo žinoma, kas yra įtrauktas į tą registrą. Tad norėčiau padėkoti poniai Kaberdan Ruiz už tai, kad iškėlė klinikinių tyrimų skaidrumo klausimą. Žinau, kad tas klausimas jai labai svarbus. Aš vis dar tiesiu tyrimą susijusiu su klinikinių tyrimų rezultatų atskleidimu ir su konkrečiu vaistu Mira, kuris e, yra parduodamas visame pasaulyje. Tikiuosi, kad pavyks užtikrinti ir tai, kad būtų įgyvendinamos e, pamatinės teisės migracijos rytyje. Norėčiau padėkoti ir jūsų už jūsų paramą susijusią su Frontex tyrimu. Na ir norėčiau taip pat padėkoti komisijai už tai, kad buvo įtrauktas mano rekomendacijos dėl skundų mechanizmo ir e, dėl deportuojamų asmenų. Ponios Kabezon Ruiz pranešime taip pat kalbama apie mūsų biuro veiklą, e, informacijos teikime, pamatinių teisų klausimuose, Europos piliečių iniciatyvos rytyje ir taip pat sąryšyje su ES konvencija dėl žmonių su negale. Dar vienas svarbus dalykas yra Europos ombudsmeno tinklas ir ten sprendžiami e, ir klausimai, kurie svarbus ES mastu ir nacionalinių bei regioninių klausimų. Yra organizuojama didžiulė tarptautinė konferencija Briuselėje, ten bus pakviesti visi nacionaliniai regioniniai ombudsmenai ir ten bus aptarti mums bendri klausimai ir problemos. Ir manau, kad tai taps galimybė mums ne tik pasimokyti iš jų patirties, tačiau ir būtent e, įgyti patirties e, ir iš mūsų vykdomos veiklos. Pakvietimas į šią konferenciją bus išsiųstas visiems per keletą artimiausių savaičių. Dabar dėl ES institucijų atitikties ir mano rekomendacijų. Paprastai tai siekdavo 80 procentų, tačiau e, pas, nekartą pastebėjome parlamentui susirūpinimą keliančius tos 20 procentų susijusių su netitiktimi. Na ir šiandieną džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad 15 metų metinėje ataskaitoje atitikties procentas išaugo iki 90 procentų. Tai yra itin puikus rezultatas ir jis būtų buvęs neįmanomas, jeigu nebūtume sulaukę nuolatinės ES agentūrų ir institucijų paramos. Ir ypač jūsų Europos parlamento paramos. Na ir prieš baigdama noriu pasakyti, kokį didžiulį įspūdį man padarė Mm. E, tas mm, atsidavimas visų ES institucijų darbuotojų savo darbui. Džiugu, kad siekite kuo aukščiausių standartų savo darbe ir demonstruojate aukščiausią darbo etiką. Man atrodo, kad mūsų piliečiai atgaus pasitikėjimą institucijomis, kai jie pamatys teigiamus pokyčius kasdienėme gyvenime. gyvenime Ir tai be abejo, tai yra politinis iššūkis, tačiau kartu tai yra ir etinis, administracinis iššūkis. Ir būtent tai skiria e, sėkmę nuo nesėkmės. Man atrodo, kad ES administracijai svarbu ne tik demonstruoti aukščiausią kokybę, tačiau ir orientuotis į tikslus, etiką, skaidrumą, atskaitomybę ir veiksmingumą. Mano kaip Europos ombudsmenės vaidmuo yra dirbti su tomis agentūromis ir institucijomis ir taip pat dirbti su parlamentu, kad pasiektume bendrų tikslų. Na ir norėčiau baigti padėkodama pranešėjai, šešėliniams pranešėjams, e, jų darbuotojams, sekretoriatui už visą tą darbą, kuris buvo atliktas rengiant pranešimą. Ačiū. Thank you. Dėkoju, poniai Orailiai. Dabar rodas komisijos nariu ponui Timmermans. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai Kabezon Ruiz už puikų pranešimą dėl 2014 metų Europos ombudsmeno veiklos. Komisija yra pasiryžusi kovoti su netinkama administracija ir manau, kad tai yra labai svarbu, nes e, teikti deramas viešasis paslaugas mūsų e, piliečiams yra mūsų pareiga. Defensuelos de Pueblo, štai taip vadinasi uh, ispaniškai ombudsmeno pareigos ir jos puikiai atspindi ombudsmeno veiklos esmę. Aš norėčiau padėkoti ombudsmeniai už jos pastangas ir už tai, kad ji ir jos tarnybos puikiai dirba. Pranešime komentuojama tai, kad uh, Ombudsmenė suvaidino labai svarbu vaidmenį, siekiant didesnio skaidrumo ir geresnio administravimo. Ir šiame kontekste aš norėčiau priminti Jums, kad komisija yra užsibrėžiusi labai ambicingą skaidrumo tikslą. Ir mes ėmėmės nemažai žingsnių siekdami skaidrumo ir tai pripažįstama pranešime. Pavyzdžiui, buvo nuspręsta, kad, 2014, kad nuo 2014 metų gruodžio mėnesio visi komisijos nariai ir e, komisijos tarnybų darbuotojai turėtų skelbti informaciją apie susitikimus su lobistais. Be to mes turime užtikrinti, kad būtų e, užtikrintas kuo e, didesnis skaidrumo lygis derantis dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės. Ir to reikalavo Europos parlamentas. Peticijų komitetas pas, pagyrė komisiją už aktyvų ir teigiamą požiūrį visus šios klausimus. O aš be abejo savo ruoštų norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad jisai taip aktyviai rūpinasi šiuo klausimu. Komisija taip pat įgyvendino daugumą ombudsmenės rekomendacijų dėl sugamųjų durų reiškinio, apie kurį buvo kalbama praeitų metų pranešime, ir, kuris yra susijęs su aukštas pareigas užimančių ES pareigūnų veikla po to, kai jie baigė dirbti ES viešojoje tarnyboje. Yra ir kitų atvejų, kai komisijas išvelgia į ombudsmenės rekomendacijas. Pavyzdžiui, mes ėmėmės nemažai priemonių tam, kad piliečių inici, iniciatyva būtų patogesnė naudoti. Ir Ombudsmenė jau minėjo, kad komisija taip pat dabar taiko specialų mechanizmą tam, kad būtų užtikrinta, kad laikomasi pagrindinių teisų. Tas mechanizmas buvo sukurtas, atsižvelgiant į ombudsmenės e, rekomendacijas, kai buvo atliek, patiktas atlikus tyrimą dėl Frontex. Mes padarėme tai, ko ombudsmenė prašė. Pranešime taip pat yra ir kalbama apie tai, kiek institucijos įgyvendina ombudsmenės rekomendacijų. Aš manau, kad komisija gali pasakyti, kad 2014 metais komisija gyveno 86 procentus visų rekomendacijų. Ir aš džiaugiuosi, kad Šiandien ombudsmenė pasakė, kad 2015 metais tas rodiklis bus dar didesnis, jis sieks 90 procentų ir mes sieksime dar jį labiau tobulinti. Komisija Tai yra svarbu dėl to, kad beveik 60 procentų visų bylų yra susijusios su komisija. Todėl būtų labai gerai, jeigu mes galėtume 100 procentų gyvendinti visas ombudsmenės rekomendacijas. Ir da, e, komisija visuomet atsižvelgia labai rimtai į ombudsmenės rekomendacijas ir pastabas ir mes neksime jas gyvendinti visais atvejais, kai tai yra įmanoma. Uh, Ombudsmenė minėjo vieną atvejį, kai mes nepritarėme rekomendacijoms ir tai e, tos rekomendacijos buvo susijusios su tobako pramonė ir mes apie tai dar šiandien kalbėsime. O baigdamas pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ir pranešėjai, ir jums už e, šią diskusiją. Aš galiu patvirtinti, kad komisija tikisi, kad mes ir toliau gerai bendradarbiausime su ombudsmenės tarnyba. Ir aš asmeniškai galiu pasakyti, kad e, ponia Eurailė tikrai tai yra verta žmonių gynėjos pavadinimo. Ponas Valesa, dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti poniai Orailė už jos darbą, ne tik 2014 metais, bet ir nuo to, to laiko, kai jį pradėjote savo pareigas, nes jos jį tikrai dirba puikiai. Komisijos pranešimas Atsiprašau, Europos parlamento parengtas pranešimas dėl ombudsmeno veiklos 2014 metais ne tik apžvelgia ombudsmenės veiklą tais metais, bet tas mums ir kitoms ES institucijoms, kad mes turime daugiau galvoti apie piliečius. Ir galvodami apie da, aukščiausius viešo administravimo standartus turime nuolat dirbti Ombudsmenė taip pat pradėjo ir strateginio pobūdžio tyrimus savo iniciatyva ir tie tyrimai iš tikrųjų suteikia postumį mūsų tolesniam darbui ir pastangoms. Ir aš džiaugiuosi, kad ombudsmenė siekia uh, E, kuo didesnio skaidrumo ir dėkoju jai už jos pastangas siekiant sukurti skaidrumo registrą. Tas registras buvo sukurtas bendradarbiaujant Europos parlamentui ir Europos komisijai ir jis yra skirtas tam, kad būtų sureaguota į labai rimtus visuomenės e, e, nuogastavimus. Jau a, septyni, daugiau nei 7 tūkstančiai a, E, įstaigų užsiregistravo šiame registre ir visai nesiniai prie jų prisijungė dar beveik 40, taigi tas registras yra labai svarbus. Ir e, aš džiaugiuosi, kad šis registras yra naudojamas, kad jisai leidžia mums geriau suvokti, kas vyksta ir taip mes sprendė, e, sprendimų prieimėjai galėsime veikti skaidriau, galėsime geriau suvokti, kas vyksta Europos institucijose, Dėkoju Jums dar kartą, ponia Ombudsmenė, dėkoju Jums už Jūsų sunkų darbą. Dėkoju. Toliau vieną minutę suteikiama poniai Mici. Ačiū. Per vienerius metus daugiau nei 29 tūkstančiai piliečių kreipėsi į ombudsmenės tarnybą. Vien tas skaičius parodo, kokia svarbi yra ombudsmenės e, tarnyba. Ombudsmenė vaidina labai svarbu vaidmenį, gindama piliečių teisės ir užtikrindama, kad ES institucijos tarnautų žmonėm, kad, jo, kad jos iš tikrųjų dirbtų tam, kad padėtų žmonėms spręsti savo problemas. Bet e, nereikėtų turėti iliuzijų. ES institucijos vis dar galėtų patobulinti savo darbą, darbo metodus tam, kad žmonės galėtų geriau e, jomis pasitikėti. Mums reikia užtikrinti, kad laikomasi pačių aukščiausių standartų ir čia dar iš tikrųjų galima būtų kai ką patobulinti. Peticijų komitetas e, suteikia piliečiams e, galimybę dalyvauti sprendimų prieimimo procese. Ir aš džiaugiuosi, kad parinktas šis pranešimas ir dėkoju Jums. Dėkoju toliau, ponas Marijas. Ačiū, ponė Pirmke. Aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad ponė Eurailė, Europos ombudsmenė, dalyvauja mūsų posėdėje. Ir norėčiau pasveikinti ją su tuo, kad buvo pratesti jos įgaliojimai. Aš manau, kad galima tikrai pasakyti, kad e, nuo to laiko, kai jį pradėjo dirbti, piliečių teisės ginamos yra geriau. Be to, ES institucijos ir beje ne tik institucijos, bet ir, to, to, pažiūrėjau, tokios e, organizacijos kaip e, trejetas veikia skaidriau. Visos šios institucijos priima veiksmus, kurie tiesiog įtakoja piliečių gyvenimą. Pavyzdžiui, po to, kai ombudsmenė pradėjo tyrimą, Europos centrinės bankas buvo priverstas paskelbti informaciją apie Airijos vyriausybei nusiųstą laišką e, dėl finansų krizės. Taip pat e, tre, e, Europos centrinis bankas turėjo paviešinti informaciją dėl trejato veiksmų. Ir taip mes sužinojome, kokį vaidmenį trejatį vaidino Europos centrinės bankas ir Europos komisija. Ar buvo laikomasi e, Europos centrinio banko įgaliojimų? Tai yra labai svarbu, nes e, problemų iškyla nemažai. Yra ir interesų konfliktų problemų taip pat. Šiandien situacija yra sudėtinga, nes e, didėja migrantų skaičius, vyksta dėrybos dėl TTIP plečiami yra Frontex įgaliojimai. Ir mes žinome, kad derantis dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės taikomos yra labai griežtos taisyklės. Ta, kurios reglamentuoja, kaip galima būtų susipažinti su informacija. Bet šios taisyklės šiuo metu yra labai sudėtingos ir todėl piliečiams nėra aišku, kas vyksta. Ir aš manau, kad čia reikėtų siekti didesnio skaidrumo, bendradarbiaujant beje ir su JAV ambasada. Dėkuoju. Pone Vykstrom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti Europos ombudsmenė Emilė e, Railė su to, kad ji puikiai dirba. Aš dėkoju e, Jums, Emilė, už tai, kad jūs ir jūsų vadovaujama institucija puikiai bendradarbiauja su mano komitetu. Mums visuomet yra malonu su jumis susitikti. relaterade frågor och transparens som en garanti för god förvaltning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 You, Wikström, minute, Toliau vieną minutę yra suteikta poniai Albiol Guzman. Dėkuoju. Šiame pranešime matome vieną aišku dalyką. Europos institucijos nėra pakankamai skaidrios lobistinėms organizacijoms duris yra visuomet atviros, to tarpu piliečiams tos duris yra pakankamai dažnai uždarytos. Pranešime yra pasakyta, jog e, labai daug neskaidrumo įvairiuose sektoriuose ir tai ypač pasakytina apie TTIP. Reikėtų užtikrinti, ponė ombudsmenė, kad e, tokio pobūdžio dokumentai būtų e, skelbiami, kad būtų užtikrinama prieiga piliečiams prie jų. Nepaisant ombudsmenės iniciatyvų, kad būtų daugiau skaidrumo, vis dėlto jo yra nepakankamai. Mes, Europos e, parlamento nariai, turime eiti į uždaras, slaptas patalpas, kad galėtume susipažinti su tokiais dokumentais. Tuo tarpu piliečiai praktiškai iš viso negali to padaryti. Pone Aukin, dvi minutės. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Su pirma, norėčiau padėkoti ombudsmeniai už bendradarbiavimą. Dėkuoju ir tau, Emily. Už tai, kad, kad esi tikra ombudsmenė. Mes buvome teisūs balsuodami už tavo kandidatūrą. Tikrai galime dabar konstatuoti, jog Europos institucijos jau pradeda įprasti, jog su jumis dirba tikra ombudsmenė. Aš labai džiaugiuosi tavo e, darbu su Frontexu, siekiant didesnio skaidrumo, taip pat e, džiaugiuosi, kad užtikrin daugiau skaidrumo dėl TTIP Geras administravimas, geras valdymas reiškia, jog Europos piliečiams teikiamos tinkamos paslaugos, atsakoma greitai į jų klausimus, pateikiama pakankamai informacijos ir ta informacija teikiama nuolat. Toliau, e, dar kyla problemų dėl interesų konflikto. Teoriškai tokių dalykų neturėtų būti, tačiau jų vis dėlto yra. Dažnai manoma, kad jeigu jau pateikiama interesų konflikto nebuvimo deklaracija, tai viskas išsisprendžia, bet taip toli gražu nėra. Mus Europos piliečius ir, ir, ir, ir, ir parlamento narius ypač domina profesiniai interesų konfliktai. Tai reikėtų pabrėžti. Ir žinome taip pat, kad yra problemų dėl pagrindinių teisų gerbimo. Tos problemos būtinai turi būti sprendžiamos ES. Tai susiję su teisingumu prie teisingumo sistemos. Čia taip pat yra pažeidimų įvairiose valstybėse narėse, nors aišku, šitos klausimus taip pat turi spręsti ir nacionaliniai ombudsmenai. Tu turi teisę tirti parlamento veiklą, bet tu taip pat turi tam tikrų prievalių mūsų atžvilgių taip pat. Pone Evi, dėkuoju, pone pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti ombudsmeniai Emily O'Reilly, jos e, ryštas iš tikrųjų buvo labai svarbus aspektas, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą Europos institucijose. Aš e, taip pat norėčiau Mes manome, kad e, iš tikrųjų teisė gauti informaciją, susi, teisė susipažinti su uh, dokumentais yra labai svarbi. Labai dažnai piliečiai kreipiasi d, d, uh, kad būt, dėl to, kad jiems būtų leista susipažinti su informacija ir jiems uh, nele, uh, ir gaunu susilaukia neigiamo atsakymo. Deja, aš manau, kad tam, kad sistema veiktų gerai, mums reikėtų taip pat sukurti stebėsenos sistemą. Reikėtų taip pat gal pagalvoti apie geresnius auditavimo metodus, nes labai dažnai būna taip, kad e, auditorius audituoja pats save. Galiu pateikti Jums pavyzdį. Pavyzdžiui, toks e, absurdiškas projektas, kurio esmė yra nutiesti e, geležinkelė nuo Lijono iki Turino nesusilaukė vietos gyventojų pritarimo. Tai yra nepaprastai kontroversiškas projektas, jis yra finansuojamas ES e, lėšų ir gal ambusmenė galėtų panagrinėti, kasgi tenai vyksta. Reikėtų gal pasidomėti e, auditorumų, ar nėra tenai pažei, kokių nors pažeidimų. Dėkuoju. Minutes, Michel Breton. Dvi minutės. Merci, Madame la Présidente. Ce rapport. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šis e, pranešimas vertina 14 metų ponios Railį darbą. Aš žinau, jog ombudsmenė bandė padidinti Europos e, institucijų skaidrumą. Jis ėmėsi dviejų iniciatyvų, kurias turėtume pasveikinti. Dėl lobistinių grupių e, jai pavyko įtvirtinti privalomą pobūdžio e, registrą, kuriame dabar registruojasi apie 7 tūkstančius tokių organizacijų, tačiau tų lobistinių organizacijų yra apie 35 tūkstančius iš viso. Bet, nepaisant to, tas registras geras dalykas. Ombudsmenė taip pat e, pagerino klinikinių tyrimų e, skaidrumą. Dalis dokumentų susijusių su šitais dalykais dabar skelbiami. Ir tai taip pat susiję su leidimais pateikti vaistus į rinką bei e, informaciją apie realias naudas ir e, apie vaistų pobūdį. Tačiau e, ombudsmeniai nepavyko pasiekti re, realaus skaidrumo dėl taftos ir titip. Aišku, kai kurie dalykai pagerėjo, tačiau pagrindinės problemos, kurios buvo ir toliau yra ir su jomis susiduria Europos parlamento nariai taip pat. Mes e, turime užtikrinti, kad e, būtų tikra demokratinė taftos kontrolė, nes gali būti taip, jog nacionaliniai parlamentai negalės balsuoti dėl šitos sutarties, to tarp ta sutartis e, turės esminę svarbą Europos Sąjungai. Taip pat, e, kalbant e, apie e, skundų pateikimą migrantų skundų patekimą Frontexui, aš manau, kad tai nebuvo tinkama priemonė, todėl kad tai bus pretekstas migrantams e, likti Europoje, todėl aš balsuosiu prieš pranešimą. Ačiū dabar žodis poniai Morvai. Ačiū. Tikrai puikiai graži diena Briuselyje. Na, o mes e, plenarinių posėdžių salėje matome panašią įprastą dinamiką. Pas mus šiandieną atvyko Europos ombudsmenė, kuri pristatė savo veiklą. Na ir ombudsmenė neturi teisinio išsilavinimo, tad e, e, ji vadovaujasi tiesiog savo įsitikinimais. Ir panašu, kad šiandieną turime tik 25 Europos parlamento narius atvykusius į plenarinę sesiją. Na ir čia, tokioje mažoje grupelėje, štai plepame, kaip ES padaryti labiau demokratišką, kaip įspręsti e, migracijos e, ar su demokratija susijusias problemas. Na ir nežinau, ar kažko čia pasieksime. Galbūt geriau reikėtų įsiklausyti ES piliečių nuomonės į tuos žmonės, kurie e, užjaučia migrantus, E, kurie užjaučia pabėgėlius. Juk jie puikiai supranta, kad tie pabėgėliai bėga nuo karo, kurį pradėjo vakarų valstybės. Man atrodo, kad labai svarbu, kad jūsų sprendimai atspindėtų realybę. Na ir jeigu um, palankiai žvelgiame į vandens patrankų naudojimą prieš ES piliečius, kurie tiesiog gina savo teisės, man atrodo, kad mums reikėtų gėdytis. Man atrodo, kad ES piliečiai turi teisę pastovėti už save, kovoti už savo teisės. Ir taip pat manau, kad jie turi teisę į referendumą. Tad tokios yra demokratijos pamokos. Dabar žodis ponui Jarui, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti gerbiamai ombudsmeniai Emilio Aurailį. Džiugu, kad ji taip artimiai bendradarbiauja su peticijų komitetu ir džiugu, kad tie santykiai tik gerėja. Na ir Jeigu galėčiau jai suteikti vertinimą žvaigždutėmis ir, e, ir jeigu maksimalus vertinimas būtų 3 žvaigždutės, tai aš jai netgi suteikčiau 4. Na ir skaidrumas yra labai svarbus, apie tai dažnai kalbame savo frakcijoje. Na ir taip pat dažnai minime, kad skaidrumo trūkumas lemia nepasitikėjimą Ir kalbant apie transatlantinę prekybos sutartį, tai yra vienas iš tokių pavyzdžių, vyksta intensyvios diskusijos, daug nesutarimų dėl to, kas turėtų teisę gauti, susipažinti su dokumentais. Man atrodo, kad tai tikrai įdomi informacija ir kuo daugiau informacijų turėtų, kuo daugiau žmonių turėtų jį pasiekti. Ir dabar dėl to registro, kurį minėjote, taip, puikus pasiūlymas. Tačiau kalbant apie praktinį įgyvendinimą, labai svarbu užtikrinti, kad skaidrumo registras išliktų pritaikomas praktikoje, kad tai nebūtų per daug sudėtingas procesas ir nesukeltų e, per daug sunkumų, pavyzdžiui, parlamento atžvilgių. Reikia užtikrinti, kad skundai nukeliautų į reikiamą vietą kiek įmanoma greičiau, nes yra peti komitetas, yra ombudsmeno biuras, yra kitos institucijos, daug įvairiausių uh, žaidėjų, e, žaidžiančių toje e, bendroje komandoje už Europos Sąjungą. Ir džiugu, kad ta veikla yra vykdoma ir kad vykdomas dialogas. E, Pone Jarai, ar primsite mėlynąją kortelę? Pone Fancelika paprašė žodžio. Ponas Fancelika paprašė žodžio. 30. Ačiū labai, gerbiamas kolega. Kaip žinia, ombudsmenė pradėjo įvairiausius tyrimus 14 ir 15 metais. Ir e, kalbant apie tą tiesiog nesuvokiamą situaciją, migracijos krizę, kuri drasko Europos Sąjungą į dalis. Ar jums netrodo, kad Europos ombudsmeno biuras turėtų pradėti tyrimą dėl to, kaip laikomasi sustarimo dėl Šengeno ir kokią įtaką tai daro Europos Sąjungos piliečiams? Pone Jarai, žodis jums. Na taip, be abejo. Džiugu, kad ombudsmeniai tie klausimai taip pat yra svarbus, nes na, ma, matome visi, kad migracijos krizė yra didžiulė problema. Na ir kilus problemams paprastai bandoma jas spręsti. E, tikiuosi, kad mes taip pat imsimės reikalingų veiksmų, tačiau visos institucijos, parlamentas, komisija, taryba turėtų susėsti, susėsti kartu ir paieškoti bendrų sprendimų. Nes mūsų e, piliečiams nerūpi tik klausytis apie problemas, jie nori matyti realius tų problemų sprendimus, o mes turime intensyviai dirbti, siekdami spręsti tas problemas. Pane Gijom, prašau sunku per minutę apžvelgti visą ombudsmenės veiklą, kadangi ta veikla yra labai e, su, įvairialypė ir e, plati. Tačiau džiaugiamės, kad e, padidėjo skaidrumas piliečiams. Aš noriu taip pat e, paliesti Europos institucijas ir lobistinės organizacijas bei skaidrumą ten Taip pat e, interesų konfliktas būtų paminėtinas šiame kontekste, siekiant sustiprinti piliečių pasitikėjimą. Pastaraisiais metais yra etikos kodeksas pasirodęs, taip pat privalomų pobūdžio registras e, lobistinėms organizacijoms. Tas registras įsigaliojo 11 metais, tačiau Jeigu viena iš institucijų, taryba, nedalyvauja tose kolektyvinėse pastangose užtikrinti skaidrumą santykiuose su lobistinėmis organizacijomis, ką daryti tuomet? Galbūt reikėtų įkurti nepriklausomą e, instituciją, e, kuri užsijimtų privačiais ar viešais interesų konfliktais ir užtikrintų skaidrumą. Ačiū dabar žodis ponui Gerikė. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Aurailė. Ačiū ombudsmeniai už jos vykdomą darbą. Žinau, kad turite tikrai e, nemažą darbų krūvį, tačiau parengtas pranešimas rodo, kaip puikiai atliekate savo darbą. E, padėdami ES piliečiams. Savo frakcijos vardu norėčiau paremti jūsų vykdomas iniciatyvas ir manau, tai yra puikus įrodymas, kad buvo labai svarbu paskirti tokį asmenį, e, kuris savo ankstesnėje pozicijoje puikiai atlikdavo savo darbą, turiuomenėje jūs kaip nacionalinė ombudsmenė. Na, o Strasbūrė, kai e, aptarinėjome Frontexo klausimą, kalbėjome apie skaidrumo taisyklės, apie tai, ar jų buvo laikomasi. Džiugu, kad tas klausimas buvo iškeltas į dienos šviesą. Ačiū už jūsų atliekamą darbą ir jūsų pasiaukojimą. Man atrodo, kad labai svarbu didinti e, e, veiklos matomumą. Ačiū. Pone Becera, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju poniai O'Reilly. Man labai malonu pasveikinti Jūs Europos parlamente. Kaip e, peticijų komiteto nari, galiu pasakyti, jūs esat, jog Jūs esate savotiška mūsų alter ego, teikiant paslaukas e, piliečiams. Mes e, džiaugiamės Jūsų atliekamų darbų, todėl kad Jūs esate ryštinga ir siekiate konkrečių rezultatų ir jums pavyko pasiekti teigiamų postumių ES institucijų administracinėse struktūrose. Jūsų darbas yra iš tikrųjų svarbus, nes čia kalba sukosi apie tokius dalykus kaip dėrybos dėl TTIP, Frontexas, pagrindinių teisių e, klausimai. Visose šiose srityse buvo padaryta pažanga mūsų bendro darbo dėka. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už tai, kas nuveikta migracijos rytyje ir ne tik tai 14 metais, bet padėkoti Jums ir už tai, ką darėte praeitais metais, nes e, migracijos krizės kontekste tikrai buvo būtina tai daryti. Mes taip pat e, e, kalbėjome apie jūsų pareigybės specifiką ir svarbą ir aš dar kartą noriu tai pabrėžti. Pone Kūnima, vieną minutę. Επιστευόμαστε στην Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια, γιατί παραμένει ένας από τους ελάχιστους θεσμούς. Dėkuoju, ponė Pirninkė. Ombudsmeno tarnyba yra viena iš tų institucijų, kuriais, kuriomis pasitikė mūsų piliečiai, ypač dabar, kai vyksta krize. Mes turime užtikrinti, kad žmogaus teisės ir pagrindinės teisės būtų tinkamai apgintos. Negalime pamiršti ir migrantų žmogaus teisų. Tai yra itin aktualu, nes migrantų skaičius nuolat didėja. Bet aš džiugiuosi, kad jūs taip pat siekite kuo didesnio skaidrumo. Mes remiame visas šias jūsų pastangas. Mes taip pat džiaugiamės, kad jūs savo iniciatyvą parengėte tyrimą dėl Frontex veiklos ir paraginote jį pato, sukurti mechanizmą, kuris padėtų žmonėms pateikti savo skundus ir reikalauti, kad jie būtų išnagrinėti. Tai yra labai aktuolus klausimas. Ypač e, tose šalise, kuriuose yra ES išorės siena. visi žmonės turi teisę žinoti, kad jų teisės bus apgintos kuo geriau. Ypač tai yra aktualu sienoje, prie išorės ES sienas. Panas Arnot. Labadiena, aš neatvykau čia tam, kad galėčiau kritikuoti ombudsmenę. E, ir da, kiek, nes jį dirba labai svarbu darbą labai sudėtingomis aplinkybėmis. Labai daug žmonių Europoje nepasitikė Europos Sąjungą ir galime tik pasidžiaugti, kad jie atliko tyrimą dėl tų sukamųjų durų reiškinio. Ir panašu, kad mes norime tiesiog pasakyti žmonėms, kad klausykit jūs tokie esat mėly, mes tikrai norėtume da, da, su su jumis draugauti, bet dėja jau susidraugavome su kitais da, e, da, e, panašiais piliečiais ir ne, nebegalime daugiau su jumis palaikyti ryšių. Jei piliečiai negalės žinoti, kas vyksta ES institucijose, tuomet jie nebesitikės ir nereikės ne stebėtis, kad e, Britanijoje bus balsuojama už tai, kad jį pasitrauktų iš ES. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėtume pasveikinti ponę Orailį su perinkimu ir e, padėkoti Jums už e, puikiai atliktą darbą. Jūs siekite, kad ES institucijos teiktų pačias geriausias paslaugas piliečiams ir darytų tai skaidriai. Nes piliečiai daugiausiai skundžiasi dėl skaidrumo. Jūsų nuveiktas šioje srityje darbas siekiant įtvirtinti naujus standartus yra labai svarbus ir teigiamas. Aš norėčiau paliesti tuos atvejus, kuomet e, e, yra konstatuojamas blogas administravimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, viešoji organizacija nesilaiko ES teisės nuostatų arba nevisiškai tinkamai atlieka savo darbą. Yra įstrigusi taryboje direktyva, reglamentuojanti šią sritį, įstrigusi jau šešeris e, metus. Blogo administravimo pažyščių yra įvairiose sektoriuose. Vienas iš tų sektorių yra susijęs su neįgaliaisiais ir su prieigos jiems prie įvairių dalykų užtikrinimu. Aš norėčiau, kad e, būtų siekiama, kad kai kurių valstybių veto būtų atsiimti, kad e, tie teisės aktai vis dėlto galų galia būtų priimti. Pone Kerton Darling. Ačiū gerbama pirmininkė, ačiū pranešėjai, ačiū ombudsmeniai. Džiugu, kad ombudsmenė taip puikiai atlieka savo darbą užtikrindama demokratiją Europoje ir taip pat įsiklauso ES piliečių balsus. E, Džiugu, kad didinamas skaidrumas e, apsaugomos pamatinės teisės ir taip pat įmamas į veiksmų siekiant apsaugoti plačiąją visuomenę. Ombudsmenės vykdomi tyrimai dėl TTIP dėrybų pavyko, e, padėjo pasiekti didesnio skaidrumo e, nei bet kada anksčiau, kalbant apie ES prekybinę politiką. Buvo paviešinta daug dokumentų, suteikta galimybė su jais susipažinti. Ir norint, kad TTIP susitarimas būtų kiek įmanoma geresnis, reikia siekti, kad tokios um, e, agentūros, kaip kad pavyzdžiui adekvačios NHS agentūrai JAV, e, atliktų savo darbą teisingai. Ir ponia Oraili, manau, kad jūsų darbas yra puikus pavyzdys susijęs su teisinėmis re rekomendacijomis ir Mm, su tuo, kaip svarbu, kiek įmanoma anksčiau paskelbti aktualią informaciją. Dabar dėl e, piliečių skundų dėl to, kad neapsaugomos migrantų teisės. Apie tai žino ir peticijų komitetas, ir ombudsmeno biuras. Ir džiugu, kad e, kalbate apie skundų mechanizmo e, sukūrimą ir migrantai turėtų galimybę pateikti savo skundą, kai jų teisės būtų pažeistos. Dabar dėl Europos vaistų agentūros ir to aktyvaus skaidrumo, kurį svarbu užtikrinti. Labai svarbu, kad e, vaistai e, tokie kaip nuo hepatito C būtų prieinami e, daugumai mūsų piliečių ir kad jų kainos nebūtų per daug didelės. Džiugu, kad jūsų uh, E, biuras vykdo numatytą e, penkerių metų planą ir tą strategiją iki 19 metų tikiuosi, kad ir toliau sėkmingai tęsite savo darbą ir nekantraujame ir toliau dirbti kartu su jumis ir jūsų komanda. Buvo pateiktas e, Mirinosios kortelės prašymas. Ponas Arno, prašau. Ačiū labai. Na, kažin ar galima kažkokias tai garantijas suteikti dėl TTIP ir kalbant apie tas teisinės rekomendacijas, man atrodo, prieš porą dienų jos buvo paskelbtos ir norėčiau paklausti, ar jūs visiškai E, manote, kad profsąjungų pateiktos rekomendacijos to klausimu e, nėra naudingos. Ačiū, ponė Arno. Man atrodo, kad ne visai supratote, ką norėjau pasakyti. Aš tiesiog kalbėjau apie tai, kad labai svarbu siekti visuomenės pasitikėjimo prekybos politiką, tam reikia skaidrumo. Na ir labai svarbu, kad į e, tas tokias teisinės rekomendacijas būtų atsižvelgiama. Jungtinės karalystės vyriausybė Mm, kalbant apie TTIP, vykdo savo procesus susijusius su rekomendacijų teikimu. Na ir profsąjungos Junktinėje karalystėje taip pat vykdo savo kampanijas. E, ir manau, kad Junktinės karalystės vyriausybė turėtų netrukus paskelbti daugiau informacijos apie tai. Dabar žodis poniai Tomašička. Ačiū labai. Norėčiau padėkoti poniai pirmininkiai, taip pat norėčiau pasidžiaugti ponios Aurailį e, naują kadenciją. Džiaugiuosi, kad pasiekite puikių savo darbo rezultatų. Na ir jums atėjus į šią poziciją, e, džiugu, kad buvo tiek daug pasiekta. Ačiū, kad siekite didesnio ES institucijų skaidrumo. Neretai komisijai. M, nepavykdavo viską atlikti tinkamai ir vykstančios darybos dėl TTIP yra vienas iš tokių pavyzdžių. Na, o kalbant apie skaitmeninę rinką, svarbu suprasti, kad skaitmeninis amžius yra susijęs ne vien tik su ekonomika, tačiau ir su politika. Ir tokie sustarimai iš uždarų durų yra praeities dalykas. E, Melinoji kortelė, ar primsite ją? Ačiū, gerbama pirmininkė. E, Kolegija, jūs kalbėjote apie skaidrumo trūkumą ir pateikėte pavyzdį susijusi su e, transatlantinė prekybos sutartimi bei vykstančiomis dėrybomis. Na, norėčiau paklausti, kaip jūs įsivaizduojate turės, jei galbūt pateiktumėte pavyzdį. Ačiū už klausimą. Man atrodo, kad visi procesai vykstantis už uždarų durų, net jeigu jie yra skaidrus ir sąžiningi, nebejotinai sukelia e, tam tikrų klausimų visuomenėje. Ir man atrodo tiesiog nelogiška taip elgtis. Juk e, mes dirbame dėl ES piliečių ir jų labai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, galiu tik tai prisidėti prie padėkų kurios buvo išsakytos poniai ombudsmeniai. Norėčiau asmeniškai jai padėkoti ir padėkoti visai jos komandai už atliktą darbą. Žinau, kad jūsų komanda nėra labai didelė, tačiau jos darbas iš tikrųjų yra labai veiksmingas. Galbūt reikėtų siekti, kad jūs turėtumėte daugiau personalo, kad galėtumėte dar geriau atlikti savo darbą, e, spręsdama įvairias problemas. Aš norėčiau paminėti Lisabonos e, sutartį. Lisabonos sutartyje yra pasakyta, jog ES institucijos turi reglamentuoti gerai e, teisėkoros procese yra komisija, taryba ir parlamentas. E, visos trys institucijos dalyvauja teisėkuros procese ir ne viskas dar čia yra e, gerai skaidrumo srityje. Piliečiai dažnai negali kreiptis į teisingumo teismą, nes vis dar trūksta tam tikrų privalomo pobūdžio nuostatų. Mes turime užpildyti tas spragas. Dėkuoju, toliau periname prie kitos kalbėtojos, ponė Niriada. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad parinktas šis pranešimas dėl ambusmeno tarnybos ir taip pat norėčiau pasveikinti ponę Orailiai. Ji tikrai puikiai dirba. Labai svarbu yra turėti tokią tarnybą ir ji įrodė savo svarbą, pavyzdžiui, tuomet, kai buvo siekime užtikrinti, kad žuvininkystės politika būtų e, tvarkoma skaidriai, kad būtų leista susipažinti su visais dokumentais. Ir šiandien, jei komisija gauna prašymą susipažinti su dokumentais, jį privalo jį atsižvelgti. Praeitėje tokios prievalės jį neturėjo. Be to, reikėtų daugiau skaidrumo, ypač tais atvejais, kai gali iškilti interesų konfliktas. Mūsų piliečiai labai dariai vertina dėrybas dėl transatlantinės prekybos investicijų partnerystės. Norėčiau taip pat pasakyti, kad ponia Orali tikrai didvyriškai kovojo su ES institucijomis ir ypač Europos centriniu banku reikalaudama, kad jisai paviešintų Airijos vyriausybei parašytą laišką. Dėkuoju Jums už tai. Akivaizdu, kad mūsų meno tarnyba veikia labai gerai ir kiekvieną, kiekvienais metais ji dirba vis geriau ir geriau. Dėkuoju, pana pirmininkė. Kalbant apie pabėgėlių apsaugą Europos Sąjungoje, tai yra ta problema, jog daugelis tų pabėgėlių yra ekonominiai pabėgėliai, nedėlė jų dalis atvyksta dėl humanitarinių priežasčių. Uh, Tai reiškia, jog pakankamai didelė dalis tų pabėgėlių turėtų būti gražinti atgal. Žmogaus teisų požiūrių tai nėra žmogaus teisų pažeidimas. Ir e, tai, kad jūsų iniciatyva Frontexas dabar e, nagrinės tų migrantų skundus, kurie mano, kad su jais elgiamasi nederamai, e, aš manau, nelabai pasiteisins, nes tai e, nelabai realistinis dalykas ir aš manau, kad iš principo tai tik tai stabdys dabar veikiantį mechanizmą ir jis veiks dar blogiau. Ponės Zver, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes e, manome, jog jūsų atliekamas darbas uh, yra atliekamas gerai ir jis labai svarbus. Europos ombudsmeno pareigybė yra labai daug žadanti ES mm, pareigybė. Jūs e, gaunate skundus dėl ES institucijų veiklos. Aišku, yra ir tokių atvejų, kuomet turi būti kreipiamasi į nacionalinių valstybių e, ombudsmenus. Mes e, jau esame kalbėję apie žmogaus teisų pažeidimus Slovenijoje patrija bylos e, kontekste. Ombudsmenės nuomonė šios problemos nebuvo e, susijusios su ES teisės aktais, todėl tas klausimas buvo persiustas nacionaliniam lygiui. Aš su tuo asmeniškai nesutinku. Aš manau, kad e, mums reikia tokio ombudsmeno, kuris turėtų pakankamai galių, kad galėtų veikti visais atvejais, kuomet pažeidžiamos piliečių e, teisės. Panas Liberatski, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakinti pono Timmermans ir ponio O'Reilly. Mes šiandien nagrinėjame labai gerą pranešimą dėl to, kad jisai labai tiksliai atspindi dabartinę padėtį. Aš norėčiau pabrėžti, kad Mes e, susitinkame su ombudsmenė ne tik per diskusijas plenarinėme posėdėje, mes nuolat bendradarbiaujame. Dabar kalbėdamas apie skaidrumo registrą. Aš manau, kad svarbu ne tik turėti e, skaidrumo registrą, bet ir užtikrinti, kad jisai būtų deramai taikomas. Toliau, žmogaus teisės. Neseniai mes parengėme pranešimą Ir jame kalbama apie tai, kad ES ir konkrečiai kai kuriuose valstybės narėse žmogus teisų padėtis blogėja. Taigi dar yra nemažai ką, e, nemažai ką dar reikėtų taisyti. Taigi linkiu Jums sėkmės. Pane Spinėlė toliau. Norėčiau e, padėkoti liaudės gynėjai dėl labai naudingo jos darbo. Norėčiau paliesti e, Frontexo gražinimų klausimą, kadangi migrantų srautas vis didesnis, ES sienos vis labiau uždaromos, o valstybės, tokios kaip Turkija, nepaiso teisės normų. Frontexas dabar nagrinės e, teisių pažeidimus, e, migrantų skundus šitais klausimais Aš e, norėčiau paklausti, ar e, tai gali būti patikėta Frontexui turint omenyje, kad jisai turi kontroliuoti padėtį. Ir e, gerovė, terminas, kuris minimas šitame kontekste, yra pakankamai neaiškus, kaip tai turi būti užtikrinama. Bus nagrinėjami ir anoniminiai skundai. Dėkuoju, pusaros minutės, ponas Čiakiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu pasveikinti šioje salėje ponę Orailį. Aš džiaugiuosi, kad ombudsmenės tarnyba Šiuo metu atlieka nemažai tyrimų dėl pagrindinių žmogaus teisų. Tai ten yra svarbu gyveninant ES sąnglaudos politiką. Tam, kad sąnglaudos fondai būtų geriau naudojami, reikia pirmiausia galvoti apie piliečių interesus. Ir aš tikiuosi, kad jūs ir toliau daug dėmesio skirsite tam, kad būtų tinkamai apgintos pagrindinės teisės. Ir komisijos nariu noriu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad jūs patobulinate piliečių iniciatyvos priemonę. Ši priemonė bus naudinga tik tuo met, jei jį leis mūsų piliečiams dalyvauti diskusijose ir sprendimus prieimimo procese. Bet to mes žinome, kad reikia taip pat siekti, kad institucijos veiktų nešališkai ir objektyviai. Pranešime kalbame apie tai, kad taryboje ne visuomet tinkamai teikiamas administravimo paslaugos. Aš manau, kad tai yra e, perdėta pastaba. Yra įdomu tai, kad e, Osmenė susilaukia labai daug skundų ir labai daug e, skundų nepatenka į jos kompetenciją. Aš manau, kad reikėtų skleisti daugiau informacijos apie tai, kokius skundus gali tirti ombudsmenė ir tą informaciją reikia teikti visomis ES kalbomis. Dėkuoju, toliau ponia Ajala Sender. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai už šį puikų pranešimą. Ir taip pat dėkuoju ponui Timermansu už tai, kad jisai uh, priminė mums visiems, kaip ombudsmeno tarnyba vadinasi ispaniškai. Tai yra žmonių gynėjų tarnyba. Aš taip pat džiaugiuosi, kad jūs prisidėjote prie to, kad mes turėtume daugiau skaidrumo, kad geriau būtų apgintos žmonių teisės ir kad Europos prekybos santykiai e, būtų geriau apsaugoti. Aš manau, kad mes turime, kaip ir yra pasakyta e, pranešime, geriau ginti piliečių teisės. Būtų labai naudinga tobulinti jūsų komunikavimo politiką. Jūs turėtumėte skleisti daugiau informacijos apie tai, kokius tyrimus atliekate ir kokie rezultatai yra pasiekiami po šių tyrimų. Reikia nepamiršti, kad Europoje yra labai daug žmonių, kurie dirba labai sunkiamis sąlygomis, gauna labai mažus atlyginimus. Tai yra nepaprastai aktuali problema ir dėl to pateikiama labai daug skundų. Ir manau, kad reikėtų dar pasistengti tam, kad į tuos skundus būtų atsižvelgta, tam, kad jūs galėtumėt geriau apginti ir šios ES piliečius. Dėkuoju. Toliau ponas Benito Ziluaga. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, mes norėtume pabrėžti, kad Europos ombudsmeno tarnyba vaidina labai svarbu vaidmenį. Yra reikalinga tam, kad mes galėtume apginti Europos piliečių uh, teisės tuomet, kai jie susiduria su ES e, institucijomis. Be to, ombudsmeno tarnyba turėtų taip pat ginti ir migrantų teisės, nes žinome, kad labai dažnai Frontexo agentūros darbuotojai pažydinėja jų teisės prie ES išorės sienų. Be to norėčiau paminėti ir tų sugamųjų durų reiškinį ir dėkuoju Jums už tai, kad Jūs ėmėtės veiksmų. Bet vargu ar aš galėčiau sveikinti Europos komisiją, nes mes matome, kad sukomųjų durų reiškinys tebe gyvuoja. Ir e, manau, kad reikėtų skelbti viešą informaciją apie tai, kur e, po to įsidarbina aukštas pareigas ES užimantis pareigūnai po to, kai jie baigia dirbti ES institucijose. Bet to reikėtų mhm. sustiprinti ir nacionalinius įstatymus tam, kad galima būtų užkirti kelią bet kokiems pažeidimams. Dėkuoju dabar spontaniškų pasisakymų procedūra, ponas Jakovčič. Ačiū. Daug, daug, kas buvo. Daug kas jau buvo pasakyta, ponio Oralį bet vis dar daug ką reikėtų nuveikti. Mes daug ko tikimės iš jūsų tarnybos, tai aiškiai buvo šiandien pasakyta. Čia Europos parlamente parlamento nariai daug ko tikisi iš jūsų ir piliečių lūkesčiai taip pat yra labai dideli. Mes Europos parlamente esame pasiruošę jūs paremti. Nebejoju, kad to nori visi komitetai. Bet to žmonės taip pat remia jūsų darbą. Jūs veikiate labai svarbioje srityje. Mes norime, kad Europa būtų kuo atviresnė ir kuo arčiau piliečių. Čia galiu padiminėti tik tai TTIP susitarimą, bet ir migrantų krizę. Ir tikiuosi, kad jūs ir toliau dirbsite labai intensyviai. Pone Hautala to užsirašė, bet jos nėra salėje, taigi toliau kalbės ponas Sinadinos. Κυρία Πρόεδρε, η προσπάθεια της κυρίας Οράιλη... Ačiū, gerbiama pirmininkė. Ponios Orailį e, atliktas darbas e, naujojoje kadencijoje e, tikrai yra geras, tačiau be abejo, ji to laiko neturėjo įtin daug, tačiau norėjo pasiekti didesnio skaidrumo, kalbant apie Europos Sąjungą ir pretinti Europos Sąjungą prie Europos Sąjungos piliečių. Uh, tačiau tai nėra lengva užduotis. Tai be abejo, kalbant apie mūsų institucijas, būtinas didesnis skaidrumas. Eurobarometro tyrimas praėjusią gegužę parodė, kad sumažėjo piliečių pasitikėjimas ES institucijomis. Daug įvairiausių rekomendacijų ir pastabų pateikė ombudsmenė, tačiau dėje ne viskas buvo įgyvendinta. Uh, ir institucijos ne visada įsiklausė į tuos žodžius, pavyzdžiui, kalbant apie klinikinių tyrimų sritį. Ar kalbant apie TTIP dėrybas, dar tikrai yra kur tobulėti šiuo atžvilgiu ir tikiuosi, kad e, į, į, jo, į jos duodamas pastabas bus dar labiau atsižvelgiama ateityje. Žodis e, ponui Marinio Pinto. Senor. Ačiū. Gerbiama ombudsmenė, jūsų e, biuro egzistavimas ir atliekamas darbas padeda užtikrinti ES piliečių teisų gynimą ir taip pat jas padeda sustiprinti. Kalbant apie jūsų atliekamą darbą, e, e, jūs analizuojate ES piliečių pateiktus skundus prieš ES institucijas. Ir man atrodo, kad reikėtų tokio aktyvaus e, požiūrio, aktyvios pozicijos ir reikėtų užtikrinti, kad galėtumėte imtis iniciatyvas, net jeigu nėra e, pateikiama skundų iš ES piliečių. Tai padėtų dar labiau pagerinti situaciją, kalbant apie netinkamą e, valdyseną. Pavyzdžiui, Danijoje yra tokių įstatymų, pagal kuriuos valstybė gali konfiskuoti migrantų kertančių sieną turtą. Ir man atrodo, tai nusipelno ombudsmenės dėmesio, tai yra tiesioginė ataka prieš to žmonės. Be to, kalbant apie skurdą, tai yra vienas didžiausių mūsų piliečių priešų, taip pat turime su tuo kovoti ir nebejotinai tam taip pat turėtumėte skirti dėmesio ateityje. Ačiū, panašu, kad visi norintys jau pasisakė, dabar žodis komisarui Timermansui, prašau. Ačiū, gerbama pirmininkė. Dauguma šiandien pasisakiusių parlamento narių e, palaikė ombudsmenės atliekamą darbą ir taip pat e, e, parengtą pranešimą, tad čia per daug ir neišsiplėsiu. Susitelksiu ties dviem klausimais. Pirmasis jų susijęs su transatlantinės prekybos sutarties dėrybomis ir jų skaidrumu. Na ir norėčiau paklausti, ar bent vienas e, parlamento narys galėtų e, pateikti pavyzdį dėl panašaus pabudžio dėrybų vykstančių pasaulyje, kuriuose būtų užtikrinamas didesnis skaidrumo lygis. Nežinau, ar tai bus įmanoma. Na taip, kalbate apie tai, kad svarbus šimtaprocentinis skaidrumas, šimtaprocentinis prieinamumas visuomeniai, tačiau yra tokių tarptautinio susitarimo dalių, kurie turi išlikti konfidencialūs ir tam yra keletas priežasčių. Ir man atrodo, kad tai, jog Europos parlamento nariai yra informuojami apie tai, kas konkrečiai dėstoma dokumentuose ir prašymas neatskleisti tos informacijos, man atrodo, yra tikrai puikus metodas, nes jūs esate piliečių atstovai, esate tiesiogiai informuojami svarbiais klausimais ir nėra pažeidžiami konfidencialumo aspektai. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Nemažai parlamento narių, gerbama pirmininkė, minėjo uh, skaidrumo uh, problemas. Na ir pradėsime konsultaciją su visuomenė dėl skaidrumo kitą mėnesį. Ir e, taip pat uh, bus kalbama apie privalomą skaidrumo registrą. Man atrodo, tai yra toks papildomas žingsnis, kurį būtų galima žengti skaidrumo labui. Uh, Ir, man atrodo, tai taip pat bus didžiulis žingsnis, e, jeigu parlamentas ir taryba taikytų vienodas taisyklės, kalbant apie skaidrumą, kaip kad yra taikoma šiandieną komisijoje. Na ir tikiuosi, kad visi jūs, e, e, kurie palaikote skaidrumą, norėtumėte ir savo taikyti tas pačias taisyklės nes manau, kad svarbu, kad skaidrumas būtų užtikrinamas ne tik komisijoje, tačiau ir tarybos bei parlamento darbe. Tai yra susiję ir su parengtų pranešimu. Ačiū labai. Ačiū, komisarė. Dabar žodis e, ombudsmeniai Aurailį. Žodis poniai Morvai. E, jeigu norite, galite trumpai pasisakyti. Ne, vis dėlto žodis poniai Aurailį. Ačiū, gerbiama pirmininkė, norėčiau maloniai padėkoti e, visiems už jų indėlį į šiandienos diskusijas. Turiu pasakyti, kad bendrasis vertinimas tikrai toks padrasinantis ir neabejotinai tai mane skatina dar intensyviau dirbti, kalbant apie e, mano strategijos įgyvendinimą. Man atrodo, tai taip pat uh, rodo dar vieną dalyką. Mano darbas negalėtų būti tinkamai atliktas be nuolatinės parlamento paramos ir šiandien tikrai ją pajutau. Ir kaip teisingai paminėjo e, vicepirmininkas Timermansas, taip pat nemažai jūsų narių, e, skaidrumas e, yra svarbus aspektas. Turbūt 85 procentai pasisakymų buvo su tuo susiję. Uh, Na ir dauguma skundų, kuriuos mes gauname, ne visada yra susijęs su skaidrumu, o su piliečių abejonėmis dėl galimo skaidrumo trūkumo. Ir taip pat tai išsirutulioja ir tą visuomenės nepasitikėjimą ES mastu. Tačiau su jūsų parama, su jūsų pagalba aš ir toliau tęsiu savo darbą ir bandysiu užtikrinti, kad visos ES institucijos būtų kiek įmanoma skaidresnės. Dar vienas nekarta šiandien paliestas klausimas buvo TTIP dėrybos. Mhm Žinau, kad e, žinote, kad buvo vykdomas tyrimas susijęs su TTIP dėrybų skaidrumu. Na ir dėl pono Timermanso pateikto e, klausimo ir dėl galimų konfidencialumo ribų vykdant tokius, e, tokius dėrybinius procesus. Ir man atrodo, vienas iš pasisakysių šiandieną minėjo, kad gyvename skaitmeninėme amžiuje, tad norime to ar nenorime, dar didesni lūkesčiai yra į mus dedami ypač iš jaunų žmonių pusės, kad e, tam tikri dalykai bus e, skaidrus, informacija bus atskleista ir su tuo turime susitaikyti. Aš sustiksiu su komisare Malmstrom kitą pirmadienį ir taip pat paliesime ir vykstančių TTIP dėrybų skaidrumo klausimus. Na, ir man e, taip pat labai svarbu, kaip dirbančiai su šio klausimu, yra, kad E, būtų teikiami konkretus skundai. Dabar dėl Frontexo. Norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad palaikėte mano poziciją dėl skundų mechanizmo. Man atrodo, kad tai turėtų vykti artimiausiu metu, kalbant apie Frontexo reformą. Be to dauguma kolegų dirbančių tinkle e, glaudžiai dirba su migracijos klausimais ir nebejotinai pažiūrėsiu, ką galėtume atlikti visu, visi kartu, kad prisidėtume prie bendrų tikslų siekimo. Ačiū, ačiū gerbiamai pranešėjai, pirmininkiai ir visiems parlamento nariams už parodytą susidomėjimą mano biuro veiklą. You, And... Dėkuoju poniai O'Reilly ir paskutinį kalbėtoją šioje diskusijoje pranešėja Kabizon Ruiz. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju poniai ombudsmeniai už atliktą darbą. Būtent jūsų darbo dėka yra rengiamas e, šis pranešimas, taip pat uh, Dėkojame komisijai, nes jinai užtikrina, kad e, ombudsmeno iniciatyvas būtų įgyvendinamas. Manau, kad e, galime padaryti tokią išvadą. Einame iš tikrųjų tinkamą linkme. Norėčiau pabrėžti, jog e, peticijų komitetas ir Europos ombudsmenas yra tos institucijos, kurios e, užtikrina, kad Europos e, piliečių vaidmuo Europos projekte būtų, kaip manoma, svarbesnis. Mums visiems tenka prievolė atstovauti visiems ES piliečiams visose valstybėse. Ir tas supratimas būtent e, ir įgalina mus daryti pažangą. Dar kartą dėkuoju. Dėkuoju.